Thank you very much. And now the last statement or end question from Madame Andrekine. Thank you, Madam Chair. I will speak Lithuanian today. E, pirmininkė, aš daugelis iš mūsų dar puikiai prisimenam e, susitikimą su jumis šiame pakomitetyje jūsų kadencijos pradžioje. Šiandien jau yra kadencijos e, pabaiga, todėl pirmiausiai leiskite man pareikšti Jums didžiausią pagarbą už Jūsų asmeninę poziciją ir už Jūsų pastangas ginant žmogaus teisės ir demokratiją. E, kai pasaulyje kyla neramumai, Europos parlamento vienintelės ES piliečių e, išrinktos atstovų institucijos pozicija. Ji yra labai svarbi ir reikalinga. Ir Per pastaruosius daugiau nei dviejus metus jūsų pozicija buvo aiški, stipri, ori. Jūsų parama žmogaus teisų gynėjams, žurnalistams, moterų teisėms. Jūsų pozicija dėl mirties bausmės panaikinimo buvo visada nedviprasmiška, labai aiški ir vienareikšmiška. Ir man tai buvo pati tikroji Lenkijos solidarumo, kurio narys jūs buvote dvasia Europos parlamente. Aš noriu padėkoti Jums ir už paramą mūsų pakomitečiui. Noriu Jums priminti mūsų pakomitečio delegacijos vizitą į Šiaurės Kaukazą, Beslaną ir Maskvą. Tai buvo prieš dviejus metus ir aš puikiai prisimenu, kaip stovėjome triumfalinėje aikštėje Maskvoje, matėme prieš mus areštuojamus sulaikomus žmonės, matėme sulai, e, areštuotą Borisą Nemcovą, su kuriuo tik bendravome ir tiesą pasakius mes nesijautėme saugus. Bet tuo pačiu metu e, mes puikiai žinojome, kad jūs žinote ne tik, kur mes esame, jūsų kabineto žmonės stebi, kas vyksta Maskvoje triumfalinėje aikštėje ir tai mums suteikė ir saugumo, ir, ir pasitikėjimo, ir tvirtumo jausmą. Taigi ačiū Jums už palaikymą ir solidarumą kurį patyrėme visada, kai būdavome karštuose taškuose ir kai mums to labai reikėjo. E, man, kaip ir daugeliu kolegų, e, rūpi klausimas dėl užsienio reikalų komiteto ir dviejų pakomitečių saugumo ir gynybos pakomitečio ir žmogaus teisų pakomitečio tarpusavio santykių. Dabar, kai jūs vadovavote Europos parlamentui, kokia jūsų pozicija yra? Jūs tenkina status quo, tai kas yra dabar, ar jūs vis tik tai matytumėte keistinų dalykų. Ir tikslas yra, kad Europos parlamento veikla žmogaus teisų srityje būtų dar efektyvesnė ir kad mūsų užsienio politika, užsienio ir saugumo politika, tai ką mes galime padaryti iš Europos parlamento, irgi būtų efektyvesnė ir stipresnė. Ačiū. Thank you. And now, Mr. President, to answer. Dziękuję za wszystkie pytania.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 how did we phrase it? Uh, specific quantifiable indices and benchmarks. So perhaps you would like to uh, add and to comment on that. Ačiū pirmininkė. E, kalbėsiu lietuviškai. Aš noriu padėkoti pirmiausiai už šią studiją ir tai yra iš tikrųjų follow-up e, metiniam pranešimui, E, apie žmogaus teisų ir demokratijos padėtį pasaulyje e, rezoliucijai, kurią prieėmė Europos parlamentas. E, kadangi šitas dokumentas, kurį mes šiandien turime, projektas, jis nėra skirtas platinimui ir aš jį taip pat gavau tik tai šiandien, neturėjau pakankamai laiko jam ir studijuoti, bet noriu padėkoti ir pasveikinti tai, kad tokią studiją mes pagaliau turime. Ir keletas klausimų. Jūs e, rašote, kad e, e, jungtinės tautos taip pat rengia guidelines, kurios turėtų būti prieinamos visuomeniai šių metų pabaigoje kas, ar, ar jums žinoma, kas yra tame, tame, tame projekte ir kokius jie rodiklius ketina naudoti ir kaip tai, ar, ar, ar, ar, jie, ar jie yra panašus į tai, ką jūs siūlote. Taip pat jūs kalbate apie e, vertintojų, vertintojų komandą, aš nežinau, ar vertintojus ES institucijų viduje. Tai kalbėdama apie ES institucijas, turite galvoje Europos komisiją? Ar čia, čia turite galvoje ir e, Europos parlamentą, nes aš įsivaizduočiau, kad tai yra darbas, informacijos rinkimas ir, ir, ir jos vert, ir, ir, ir tų rodiklių pateikimas, tai yra Europos komisijos prerogatyva arba funkcija, e, o Europos parlamentas remdamasis e, tais, tais rodikliais ir ta atlikta analizė jau turėtų daryti politinius vertinimus ir teikti pasiūlymus e, dėl politikos keitimo arba politikos formavimo. E, ir kalbant apie atskiras šalis, ir kalbant apskritai apie mūsų politiką, ES politiką žmogaus teisų srityje. E, ir, ir e, dar vienas e, klausimas Labai greitai mes šitame pako, mūsų pakomitetyje ir kitose, kai kuriuose Europos parlamento komitetuose, tarptautinės priekybos komitete svarstysime, pavyzdžiui, laisvosios priekybos susitarimą tarp ES ir Kolumbijos ir Peru. E, Labai, labai, mes jau nekartą esame kalbėję e, e, su kolegomis. Vieniems atrodo, kad Kolumbijoje žmogaus teisų padėtis gerėja, kad yra daroma pažanga, kitiems atrodo, kad jos nėra. Ir kol mes neturėsime objektyvių kriterijų, iš tikrųjų mums susitarti bus labai sunku ir tuomet politi, vertinimas tam pagrindai politinis vertinimas. E, taigi, Kaip Jūs manote realistiškai, kada mes galėtumėm turėti tokius vertinimus? Aš matau Jūsų skaičius, kurie čia yra pateikiami, kad anksčiausiai, anksčiausiai, jeigu pradėtumėm dabar dirbti, tai tikriausiai galėtų būti po kokių penkerių metų. Uh, E, e, tai ar, ar, ar, ar tai, ko, ko, kokios jūsų prognozės? Ir ar, jums, e, ar, ar, ar mes žinome, kokia yra Europos komisijos reakcija į, į, į, į šį dokumentą arba pasiūlymus, rekomendacijas, kurias jūs teikiate? Ačiū. Thank you. I also have a, a question which is not so <laughs> specific. Um, now we have adopted a new um,